galę mes pripažinsime pacientų teisę į kokybišką sveikatos apsaugą. Ačiū. Dėkoju. Diskusijos baigtos, balsavimas rytoj vidurdienį. Toliau pagal darbo atvarkę. bendrosios diskusijos, aš šiek tiek nustebęs dėl tokių bendrų diskusijų, nes vienu metu diskutuosime apie Alzheimerio lygą ir taip tuo pat metu diskutuosime apie astmos inhalatorius. Aišku, tema iš tiesų dramatiška. Pone Matijas nagrinėjo Europinę iniciatyvą e, susijusią su Alzheimerio lyga bei kitomis demencijos formomis, o tada komisija pasisakys apie astmos inhalatorius. Pirmiausia, išklausysime ponios Matijas. Jei skiriame keturias minutės kaip pranešėjai. Eh, um Ačiū pirmininkė, aš noriu visų pirma pateikti pavyzdį, kuris pailustruos, kokia svarbi yra ši iniciatyva. Prieš šešis mėnesius pradėjome darbą Europos parlamente. Jeigu skaičiuotumėm, nuo kada pradėtas renkti pranešimas iki pat balsavimo ir Alzheimerio lygų, lygomis ar įvairiomis kitomis demenc, infekcijomis susirgo apie 7 tūkstančiai žmonių per tą laiką. Tai rodo, koks iš tikrųjų yra svarbus šis klausimas. Visi žmonės turi būti traktuojami vienodai ir yra bendrai skaičiuojant žmonių kenčiančių nuo šių lygų beveik 7 milijonai ir labai skub, labai reikalinga imti skubių priemonių, ypač, pavyzdžiui, mokslo tyrimų srityje. Mes žinome, kad e, skaičiai dvigubės kas 20 e, metų. Jeigu nesimsime priemonių, tie skaičiai gali padvigubėti ir per ketverius metus. Todėl būtina tirti šios lygos priežastis. Reikalinga daugiau bendarbiavimo mokslo tyrimų srityje, reikia daugiau bendarbiavimo imunologijos srityje. Reikia taip pat ieškoti būdų, kaip geriau organizuoti prevencinį darbą, kaip galima geriau organizuoti rizikos vertimo, da, vertinimo darbą. Mums reikia apmokyti uh, Um, tuos, kurie rūpinasi šiais žmonėmis, kurie teikia sveikatos priežiūrą reikalinga, kad valstybės narės parengtų nacionalinius veiksmų planus, kurie būtų suderinami europinių lygmenių. Mums reikia bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Negalime leisti, e, jog e, būtų pirmos rūšės ir antros rūšės sergantieji, nežiūrint, kur žmogus gyvena, ar nežiūrint visų kitų parametrų, e, turi būti vienodas traktavimas užtikrintas visų sergančių. Mes turime sutelkti dėmesį į sveikatos priežą šioje srityje. Negalime e, vengti kalbėti apie tokius dalykus vien todėl, kad mes kenčiame nuo ekonominės krizės. Jeigu šios problemos nespręsime, jį dar paštrės ir dar labiau išauks. Taigi mes turime jos imtis dabar. Mes turime investuoti į žmonės, į prevenciją, į um, paramą šeimoms, į uh, paramą uh, šiomis lygomis sergančių šeimų nariams, kurie didžiausią naštą neša. žmogus, kuris serga Alzheimerio lyga, negali nei valandos būti vienas. Tai reiškia, kad bendarbiavimas yra būtinas, reikalingas solidarumas tarp valstybių narių, sprendžiant šią problemą. Dėl tos priežasties mes ir kalbame apie bendradarbiavimą. Mes žinome, kad e, tokio darbo e, pavieniui netliksi. Ir visos parlamento frakcijos todėl dirbo iš vien. Mano frakcija, mano komitete man daug padėjo trys prane, pranešėjos ir tikrai netitiktinai daugiausia moteris dirba šis klausimas, nes e, būtent e, ši lyga dažniausiai. E, šią lygą dažniausiai dažniau serga moteris ir da, norėčiau dabar kreiptis į komisarą tiesiogiai paklausti, kokie pasiūlymai iš mano pranešimo jums yra priimtini. Uh, kada jūs ketinate priimti juos, kada jūs, ir, kada jūs pripažinsite, jog ši problema yra išties skubi. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį Matsonį autoriai. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu, kad kyla tokių klausimų, kaip susijęti šį pranešimą su kitais. Labai svarbu žinoti tai, kad šiandieną reikia šią temą e, kalbėti, e, kad šią temą kalbama ir peticijų komitete aš pateikiau klausimą. Klausimas yra toks, kad dažnai e, neigiamas teisingumas. E, e, nuo 97 metų komisija nieko neveikė šiuo klausimu. E, ir e, teisės reikalų komitetas e, tą patvirtino, mano paklaustas. Čia turiu galvoje inhalatorius, kurie buvo pateikti į rinką 90-ojo dešimtmečio pabaigoje. Pagal direktyvą yra numatyta, kad šitie e, Inhalatoriai, jeigu išrašomi, tai turi būti iš gamintojo atitinkamas sertifikatas. Šių e, produktų atitikimas turi būti e, tikrinamas pagal tam tikrą imčių sistemą. Rinkoje praktika vystosi jau keletą metų, kol kas nebuvo jokių ginči, ginčių tuo klausimu, 15 metų niekas nesiginčijo. Ir dabar jau e, aukštosios, e, aukštutinės Bavarijos valdžia kaip tik tais komisijos prašo peržiūrėti 96 metais suteiktą leidimą. Saksonijos sveikatos ministras padarė išvadą, sakydamas, kad produktas puikiai atitinka reikalaujamus standartus bet e, dėl procedūros kyla e, abejonių, kyla abejonių dėl to, ar aukštutinės Bavarijos reikalavimai yra pagristi. Ir jeigu kartais tos abejonės išliktų, tai tuo met reikėtų remtis tą direktyvą, kurią aš paminėjau. Per kitus metus mes stebėjome, kad vyko tam tikra veikla, tačiau ji nebuvo fiksuota atitinkamais dokumentais. Mes gavome e, naujienų netiesioginiu būdu ir 97 metais buvo e, priimta tam tikra priemonė, pagal kurią išeina, kad iš rinkos tas produktas turi būti išimtas. Ministerija procedūrą pradėjo 97-ais pagal mano minėtos direktyvos 8 straipsnį ir e, nuo to laiko viskas toliau dulka lentynose. Mm, joks procesas nevyksta ir 2003 metais gamintojas, manydamas, kad ta tyla reiškia, jog viskas, ko prašė valdžia, yra atmesta Taigi gamintojas ir toliau teikia savo gaminį į rinką. 2005 metais jokių pranešimų nebuvo ir Vokietijos e, e valdžios institucijos vėlgi įmasi žygių, kad produktas būtų išimtas iš rinkos. Buvo daug pradėta įvairių tyrimų, tačiau iš nieko negalime žin, sužinoti. Niekas nerodo, kodėlgi vokiečiai nori tą produktą išimti iš rinkos. Nebuvo jokios kontrolės atlikta, nebuvo jokių kažkokių tai e, reikalavimų ir gamintojai tikrai neįmanoma atsakyti į nesuformuluotus priekaištus. Jau 15 metų gamintojas laukia atsakymo e, ir norėčiau pasakyti, kad Šešis metus, kol buvo platinamas tas, dokumen, e, tas e, produktas, buvo teikiami komisijai dokumentai. Kartoju, šešerius metus buvo teikiami tie dokumentai ir buvo konstatuota, kad e, produktas, kuris kainuoja pigiai, leidžia žmonėms sutaupyti ir be to ligoniai, kurie e, kenčia, taip gali palengvinti savo dalę. Buvo pateikta peticija 2008 metais, komisijų, komi, peticijų komitetas nusprendė, kad labai ilgai viskas tęsiasi ir buvo paprašyta procedūras pagreitinti peticijų komiteto e, reikalavimas visiškai rei, e, logiškas. Tiesiog jis pareikalavo, kad būtų patvirtinta, kad viskas atitinka europinius standartus. Arba tiesiog kad būtų pateikiami atitinkami argumentai, e, kuriais remiantis galima eiti toliau į teismą. Tačiau nieko padaryta nebuvo. E, komis, kom, e, kom, kom, komitetas vieningai nusprendė plenarinėme pas klausti komisijos uh, koks būtų aiškus atsakymas ir nedviprasmiškas atsakymas į šį klausimą, nes abejonių klausimas kelia be, abejo, be, be galo daug. Abejonių, kad e, pažeidinėjamos pagrindinės teisės ir dar dėl to, kad ponas Klein, peticijos pateikėjas, neturi galimybės kreiptis į teismą. Taigi ši byla, šis klausimas kelia be galo daug įvairių problemų, kad e, rinkos e, e, dėsniai pažeidinėjami, kad nukenčia mažos ir vidutinės įmonės ir panašiai. Ačiū poniai Matsonis, sako pirmininkas, taip pat dėkoju ir jums. Jums ir už tai, kad pritarėte mano nustebimui, kad dvi šitos temos buvo suplaktos į vieną klausimą. Aš pats priklausau peticijų komitetui ir aišku labai atidžiai seku, kas ten vyksta. Ir komisarui, ir visiems, kurie dabar pasisakys, tikrai labai sunku kalbėti dviem tokiom skirtingom temom. Todėl, ko gero, logiška būtų, jeigu keltumėm klausimą dėl to, kad ar logiška buvo tuos klausimus iškelti vienu metu. Ponas Daly. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau išreikšti pagarbą parlamentui ir ypač pranešėjai Matijas už savo norą kalbėti apie Alzheimerio lygą ir kitas demencijų formas. Demencija reiškia, kad milijonai europiečių ir jų šeimų labai smarkiai kenčia. Dabar e, gyventojai labai sensta, todėl Europa, turi, e, Europa yra pats laikas imtis veiksmų. Ir todėl komisija 2009 metais Alzheimerio lygą ir kitas demencijas įtraukė į e, savo veiksmų planą, kad būtų gilinami tyrimai ir atliekami, renkami duomenys bei keičiamasi informacija. E, taip pat akcentuojama prevencija. Šiame pranešime pateikiamos rekomendacijos pateiktos labai laiku, nes komisija balandžio mėnesį parengs bendrą veiksmų planą su valstybių narėmis. E, ALKOF, tai yra Alzheimerio bendradarbiavimo e, peržiūros planas. Ir ten e, minė, bus minimos daugelis jūsų minėtų rekomendacijų čia. Reikia imtis bendrų veiksmų ir parlamentas paremė e, tokį tikslą, taip pat žin, e, gerinti žinias ir keistis geriausią praktiką. Parlamentas ragina imtis veiksmų. E, reikia apginti žmonių e, turinčių šias demencijos formas teisės. Mes turime geriau suprasti, kaip galima būtų suprasti šių demencijų simptomus. E, komisija todėl parengė savo iniciatyvą dėl kovos e, priemonių su tokiomis lygomis, ypač Alzheimerio lyga ir kitomis 23 lygomis. Ir komisija ragina keistis žiniomis bei geriausią praktiką šioje srityje. E, kaip ir parlamentas, aš taip pat turiu patvirtinti, kad naujos e, iniciatyvos įgyvendinimas įgyvendina 2020 m. strategiją e, reiš, kad tai bus nauja Europos inovacijų partnerystė. Ir bus imtasi veiksmų paremti tuos žmonės, kurie kenčia nuo šių demencijos formų. E, Ir dabartinė parlamento iniciatyva yra geras to pavyzdys. Mes tikimės toliau remti inovatyvius veiksmus šioje srityje, kovojant su Alzheimeriu ir kitomis demencijos formomis. Komisija palankiai žiūri į daugelį išreikštų rekomendacijų, tarp jų ir tai, kad 2014 metai turėtų būti pavadinti uh, Europos. Uh, metai skirti kovai su šiomis lygomis. Ir dar vieną temą šioje diskusijoje norėčiau paminėti. Pono Klein pateikta peticija dėl uh, asmos inhalatorių. Uh, šių medicinos prietaisų įvedimas į rinką pirmiausia vyko Vokietijoje 1997 metais ir uh, nei komisija, nei Vokietijos uh, gamintojas, nei e, Vokietijos vyriausybė e, tam paprieštaravo. Buvo pasižadėta, kad prieš e, dar kartą įvedant į rinką šį prietaisą bus atlikti papildomi tyrimai, tačiau 2002 metais jis vėl buvo įvestas į rinką, tačiau Vokietija, Vokietijos valdžia uždraudė platinti šitą produktą ir komisija Vokietijos valdžios institucijoms ir Vokietijos gamintojai 2007 metų Liepą atsiuntė laišką e, ir analizė pasakė, kad Vokietija teisėtai uždraudė naudoti šitą e, inhalatorių dėl to, kad gamintojo klinikiniai duomenys neįrodo šio inhalatoriaus saugumo. Ir pagal medicinos prietaisų direktyvą saugumą turi įrodyti gamintojas, kad gautų leidimą e, naudoti, e, e, žymėti CE ženklų savo produktą. Ir šiuo atveju buvo pažeistas direktyvos 18 straipsnis kuriame numatoma, kad ne, neleidžiama e, pardavinėti rinkoje tų produktų, kurie nėra pažymėti CE ženklų. Ir e, pagal komisijos nuomonę e, šiuo atveju nebuvo, negalima pritaikyti apsaugos straipsnio ir valdžios institucijos teis, teisėje tai neleido pardavinėti produkto rinkoje. Ir tai yra Vokietijos institucijų priimtas sprendimas, ne komisijos sprendimas. Ir peticijos autorius gali gauti labai aiškius įrodymus nacionalinių lygmenių ir pasinaudojo tuo, tačiau teigia, kad, kad Vokietijos teismai atmetė jo ieškinius. 2007 metais komisija paragino peticijos teikėja įrodyti klinikiniais duomenimis šio prietaiso saugumą Vokietijos valdžios institucijomis, tačiau kiek komisija žino, niekas iki šiol nebuvo padaryta. Ačiū. Komisario, vamos a entrar en el turno de oradores. Dėkoju. Dabar įvairių frakcijų vardų pasisakys parlamentarai. Pirmiausia, dvi minutės liaudės frakcijos vardu. Pone Antonesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie Alzheimerio lygą ir kitas demencijas ir norėčiau pasveikinti ponę Maties atlikus šį darbą. Aš esu šešėlinė pranešėja nuo liaudės frakcijos ir norėčiau padėkoti kolegoms, kurie įnešė savo indėlį rengiant šitą pranešimą. E, skirtas tam dėmesys parodo, koks yra svarbus šitas dalykas. Yra labai daug žmonių, kurie uh, E, kenčia nuo šių demencijų, tai yra 9,9 e, milijonai ir šis skaičius didėja. Ir e, pastaruoju metu šitas skaičius vis didėja dėl to, kad ES dar nepakankamai diagnozuojama ši lyga. Ir veiksmai yra fragmentiški, veiksmai yra nevienodi kovojant su šia lyga. Ir šitas pranešimas yra labai geras žingsnis į priekį kovojant su šia lyga. E, tai taip pat padės valstybėms narėms geriau bendradarbiauti, koordinuoti savo veiksmus. Ir pranešėjas e, Pranešime taip pat kalbama apie solidarumą tarp valstybių narių ir apie tai, kad reiktų vengti pastangų dubliavimo bei išteklių švaistimo. Labai svarbus ankstyvas diagnozavimas lygos pradinėse stadijose. Aš manau, kad mes turėtume pabrėžti ryšius tarp neurologų ir visuomenės sveikatos, norėdami išvengti problemų kovojant su šią lygą. Mes Taip pat turime pasiekti, kad moksliniai tyrimai būtų paversti e, realybę. Mes turėtume taip pat pritaikyti daugia disciplininius būdus, perkeldami žinias į praktiką ES. Ačiū. Dabar e, socialistų e, vardu pone Childers. Ačiū pirmininkė. Beveik 10 milijonų europiečių šiandieną kenčia nuo e, demencijų formų, tarp jų dažniausia forma yra Alzheimerio lyga. Ir praėjusiu metu statistiniai duomenys yra šokiruojantis, todėl aš labai sveikinu Europos iniciatyvą dėl šios demencijos formos. Ir e, tik pusė diagnozuotų atvejų yra e, nustatyta. E, Ir žinome, kad moteris dvigubai daugiau, dažniau serga nei vyrai šią lygą. Ir žinome, kad per ateinančius 20 metų šią lygą sergančių žmonių e, padvigubės, pad, dvigubai padaugės. Ir aš uh, Džiaugiuosi, kad Europos komisija e, pabrėžia prevenciją ir ankstyvą diagnozę, taip pat e, funda, išsamesnius tyrimus Europoje, nes žinome, kad 35 procentai tyrimų, 85 procentai tyrimų šiandieną Europoje atliekami nederinant veiksmų. Taip pat reikia tinkamai įvertinti šeimos narių pastangas. Mano frakcija kalbėjo apie demencijos socialinius aspektus ir mes raginame štai ką. Reikia ypatingai akcentuoti moterų specifinius poreikius, kurios dvigubai dažniau serga šiomis demencijomis. Ir, medicininių bei socialinių tyrimų poreikį, taip pat sveikatos bei socialinės politikos poreikį. Komisija turėtų įtraukti e, šią e, sritį į savo e, sveikatos ir saugos darbe politiką. Mes rekomenduojame, kad būtų išanalizuota išanalizuotas gyvenimo sąlygos įvairiose valstybėse narėse. Ir E, svarbu didinti visuomenės samoningumą, kad jie galėtų geriau atpažinti e, šių demencijų simptomus. Norėčiau pasveikinti ponę Matijos ir padėkoti e, šešėlinėms pranešėjams, padėjusiems man dirbti su šiuo pranešimu. Ačiū. Ačiū. Aldė vardu, ponė Rys, dviem minutėm. Ačiū. Kova su Alzheimerio lyga tapo Europos prioritetu per keletą pastarųjų metų. E, labai džiaugiuosi visomis iniciatyvomis, kurias e, paskelbė komisaras daly. Ši e, senėjimo e, forma visame pasaulyje ir Europoje labai išplito. 7 milijonai, 10 milijonų žmonių netgi serga. Jeigu priskaičiuosime dar kitas neurodegeneracinės lygas, tai pamatysime, kad yra 34 numatyti tam tikri mokslo tyrimo projektai, tačiau reikia dar geriau koordinuotis. E, pagal 8 2014 e, metų pagrindų programą. Tai būtų 21 punktas mūsų rezoliucijoje. Labai svarbu multidisciplininio požiūrio laikytis ir prevencija, ir gydimas, ir e, lydėjimas, pagalba pacientams bei jų šeimoms. Tai būtų 22 punktas Prancūzijoje tai labai brangiai kainuoja, daugiau kaip 8 tūkstančiai eurų e, už tai, kad būtų galima stebėti ligonius ir jais rūpintis. E, labai daug laiko, e, net šešias valandas vidutiniškai paskiria artimieji e, ligoniui. Labai svarbu nesuklysti nuostatant diagnozę. Šiandieną reikia tam tikrus nacionalinius kriterijus galite jūs pataisyti, nes jie yra dažnai pasenę. Pagal kai kuriuos kriterijus priskiriame Alzheimeriui kiti ligoniai, kurie serga kitomis dimensijos formomis. Labai svarbu, kad parlamentas atsilieptų į mokslininkų raginimus, reikia daugiau savanorių, reikia daugiau klinikinių tyrimų. E, ir dabar šios direktyvos peržiūrėjimas būtų labai konkretus e, ligonių, atsiliepimas į ligonių ir jų šeimų poreikius. Dabar dvi minutės ponui Hefner nuo žaliųjų frakcijos. Kągi net nežinau, Kodėl tie du dalykai, tos dvi temos suplaktos į vieną? Aišku, nei parlamentui, nei temoms tai nepasitarnauja. Mes suprantame, kiek gali kainuoti įvairios e, sistemos taikomos socialiniam, saug, e, socialiniam draudimui. Ir dažnai nuogastaujame, kad tos e, sumos bus milžiniškos. ES 13 milijonų asmatikų yra. E, ligoniai gali inhalatorių pagalba greičiau ir pigiau gydytis. Jau 15 metų e, šis gamintojas neturi prieigos prie rinkos. Nuo 1996 metų gamintojas kreipėsi į komisiją. Nuo 2006 metų e, peticijų komitetas tą e, klausimą nagrinėja. Ir norėčiau, ponė komisarė, daly pasakyti, kad būtent jūs turite žiūrėti, kaip laikomasi ES įstatymų ir kaip padedama piliečiams. O e, dabar, komisarė, norėčiau Jums priminti, kad mes Jūs e, kvietėme į peticijų komitetą. Jūs pasakėte, kad neturite tam laiko. Tačiau jūs turite laiko mus priimti. Mes atėjome susitikti su jumis ir jūs pažadėjote vieną dalyką. Jūs pažadėjote rasti kaip galima greičiau sprendimą. Tačiau iki šiol nieko konkretaus neįvyko. Rašiau jums laišką, atsakymo negavau. O dabar jūs sakote, kad ta diskusija tikrai neturi čia vykti. Aš visai nesuprantu, kodėl komisija taip veikia. Komisija taip tikrai neturėtų veikti. Mes rytoj dėl rezultatų rezoliucijos balsuosime už piliečius, už piliečių teisę ES. Būtina piliečius apsaugoti, būtina apsaugoti nedidelį šį gamintoją nuo tų, kurie nori e, jam sutrukdyti patekti į rinką. Žinome problematiką, ponė daly, mes išklausėme jūsų argumentus, turiu tonas dokumentų, viską peržiūrėjau, bet niekada nemačiau kuo galėtų būti paremti jūsų argumentai. Tai yra medicininė priemonė. E, Šį inhalatorių naudojo milijonai žmonių ir tikrai buvo rezultatai puikūs tiek sveikatai, tiek kišeniai e, socialinio draudimo, todėl komisijai irgi laikas prisimti teigiamą sprendimą. Dėkoju. Ponas Dagmus. Ne, e, ponas Jefneris Pone Hefneri, ponas Dachmut norėtų Jums užduoti klausimą. Jis kaip tik tais dabar iškėlęs mėlynąją kortelę. Žodis jam, jeigu sutinkate, aišku, atsakyti jo klausimą. Taip, ar ponas Hefneris sutiktų, kad komisaro komentaras dėl a, bronchinio oro e, buvo tikrai nenaudinga, jas siekta išvengti iš tikrųjų to atsakymo dėl šios kompanijos ir nieko nepasakyta dėl to, kas serga tą lygą, jų teisių. Man susidarė įspūdis, kad komisaras dar neskyrė laiko suformuoti asmenę poziciją šio klausimu. Aš labai tikiuosi, kad komisaras daly padarys tai dabar. Aš norėčiau paraginti ir kitus pareigūnus iš naujo panalizuoti šį klausimą. Aš labai mielai aptarčiau e, šį klausimą kartu su jumis ir taip pat galėtumėm pasikviesti ir peticijos pateikėją. Ačiū ponui Hefneriui, jūsų laikas baigėsi. Dabar Pone Janakudakis, vienai minutiai. ECR frakcijos vardu. 750 tūkstančių žmonių Junktinėje karalystėje kenčia nuo demencijų, 50 procentų Alzheimerio. Aišku, kiekviena patirtis skirtinga, bet padariniai panašus. Gydimo nėra. Dažnai tiek pacientas, tiek tie, kas jo rūpinasi, nežiūrint amžiaus, tampa įkaitais. ES įstatymai yra antrinis elementas. Aišku, visų pirma, mums reikia vietinių paslaugų pastangų. Ir labai svarbu, aišku, kad šis klausimas būtų nagrinėjamas ir čia, kad jis būtų labai daug vieš, viešumoj aptariamas. Valstybės narės turi apsispręsti dėl prioritetų ir dalymosi pažangiają praktiką. Antra, visuomenės informavimas galėtų padėti geriau suprasti simptomus ir lengviau ankstyvai diagnozuoti šią lygą. Čia ir aišku, kad jeigu būtų švaistomas laikas, tai nebūtų surasta sprendimų. Labai svarbu, kad tie, kas rūpinasi pacientais, gautų pagalbos, kad pacientai taip pat turėtų galimybę ir išlaikyti orumą, oriai gyventi, net ir kuomet kenčia nuo šios lygos. Ačiū, ponė Jena Kudakis. Dartmund kalbės EFD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Panašu, kad nedidelė. Uh, uh, Vokietijos kompanija pagamino tokį astmos inhalatorių, kuris tikrai galėtų labai padėti sergantiems astmą lengvai kvepuoti. Tačiau 14 metų šio gaminio negalima pateikti į rinką. Ir komisijos atsakymas dėl šio klausimo buvo visiškai kitoks, nei kad, pavyzdžiui, diskusijų esmė peticijų komitete. Buvo pasakyta, kad įmonė yra auka to, kad visiškai nevykdomas teisingumas ir kad kalta čia yra komisija. Tai kodėl komisija vis tik tai palaiko stambesias farmacinės kompanijas ir jų lobistus? Čia Junktinės karalystės nepriklausomybės partija, kurią aš atstovauju, labai remia ta minti, kad ne, nedelsiant būtų pradėtas tyrimas dėl to, kaip komisija elgesi šiuo būtent konkrečiu atveju. Ačiū. Ir paskutinė šiame raunde yra ponia Dots, pusantros minutės neprisijungusių vardu. Ačiū pirmininkė. Jau parlamente buvo pasakyta, Junktinėje karalystėje 3 ketvirtadaliai milijono žmonių šiuo metu kenčia nuo įvairių demencijų. 70 tūkstančių tokių sergančių gyvena mano apygardoje Šiaurės Airijoje. Alzheimerio lyga yra labai žiauri, dėl to nukenčia asmenybė, žmogus neturi savarankiškumo, nebelieka galimybių palaikyti normalius santykius su šeima, su draugais. Iš tik, ir našta našta yra milžiniška užkraunama ant artimųjų, šeimos narių, kurie dažnai yra a, izoliuoti, kurie ir patys būna prasos sveikatos dėl tos didžiulės naštos, kurią turi patirti. Dažniausiai tai yra moteris. Junktinėje karalystėje iki 2050 metų e, sergančiųjų demencijomis skaičius turėtų sudaryti apie 1,7 milijono. Taip yra skaičiuojama ir sveikatos bei socialinės priežios kaina bus apie 27 milijardai svarų. Tai yra milžiniški skaičiai, todėl mokslo tyrimai yra absoliučiai būtini. Būtina išteklius sutelkti į medicinę ir socialinę priežiūrą. Manau, kad mes taip pat turime pripažinti ir savar, savanoriško bendruomenės darbo svarbą čia. Komisarė, jūs daug kalbate apie aktyvų senėjimą. Aš akcentuočiau uh, Malanmius uh, sistemos darbą uh, Belfaste. Ten tarptautinė konkurencija buvo paskatinta dėl konkursų, kurie yra nukreipti į socialinę įtraukti tų, kurie gyvena, kurie, kurie kenčia nuo demencijos, kurie gyvena su tais, kurie kenčia nuo demencijos. Ačiū, ponė Dots. Dabar mes suteiksime žodį parlamentarams, kurie kalbės savo pačių vardu. Pirmiausia, JAR. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė Dali. Labai gaila, kad mes e, šokinėjame tarp dviejų skirtingų temų. Galėjome išnagrinėti po vieną temą atskirai. Ir grįžtu prie pono Klein, e, Klein peticijos. Aš e, neturėjau galimybės apie tai pakalbėti ir peticijų komitetas jau nemažą laiką tai nagrinėjo. Atsitiko štai, kas e, inovacinė kompanija parengė asmos inhalatorių pacientams, kad jiems būtų lengviau e, kvepuoti ir šitas e, produktas buvo pigesnis ir klinikiniai rezultatai buvo geri, tačiau Vokietijos valdžia uždraudė šitą inhalatorių ir komisija palaikė juos per uždarą procedūrą. Esu įsitikinęs, kad nuo 96 metų galiojantis draudimas e, nebuvo teisiškai pagristas. Komisija turėjo pritaikyti apsauginės priemonės procedūrą ir ją užbaigti. Ir mūsų pačių teisės reikalų komitetas teigia, kad ponas Klein, ponui Klein nebuvo uh, E, tinkamai suteikta teisė į teisingumą. Tai jau skandalas. Ir man atrodo svarbu, jog reikia rasti e, šios problemos sprendimą skubiai. Todėl aš prašau jūsų e, gerbti mūsų peticijų komiteto vieningą balsavimą. Ir aš tikiuosi, kad jūsų sprendimas bus palankus ir peticijos pateikėjai ir visiems ES pacientams. Dėkoju. E, Ponės ar pusantro, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu vis dar yra labai daug netikrumo dėl Alzheimerio lygos ir dėja situacija blogėja senstant e, Europos visuomeniai. Mums reikia daugiau mokslinių tyrimų, daugiau e, įvairių demencijos formų, priežasčių ir gydimo būdų tyrimų ir kaip ir kitais atvejais buvo įrodyta, kad galima užkirsti kelią įvairioms lygoms paprasčiausiai pakeitus gyvenimo būdą. Ir būtent todėl aš paprašiau daugiau dėmesio skirti maitinimosi poveikiui Alzheimerio lygai. Ir aš, mes žinome, kad asmeninė kaina, kurią sumoka bent vienas žmogus e, sergantis šią lygą arba kitomis demencijos formomis, yra daug didesnė nei socialinė ar finansinė kaina. Ir visas, visa tai yra paminėta šiame pranešime, čia yra paminėti pagrindiniai esminiai dalykai. Mes norėtume, kad komisija teigiamai reaguotų ir valstybės narės padarytų tą patį. Ačiū. Pone Parbanova, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti apgailę stavimą, kad mes e, šokinėjame tarp dviejų skirtingų temų tarytum mes bandytume e, kalbėti ir apie e, laivus, ir apie žuvis, nes tai susijęs su jūra. Na, labai svarbu, kad ES tinkamai e, kalbėtų apie Alzheimerio iššūkį. Ir e, socialinė bei medicinė našta e, kurią kelia ši lyga, yra didelė grėsmė sveikatos sistemai. Ir žinome, kad e, sergančių šią lygą skaičius per ateinančius metus didėjęs. Manau, kad mes turime parengti tinkamą planą, kaip susidorosime su šią grėsmę. Ir e, komisija turėtų e, imtis iniciatyvos kovojant su Alzheimeriu ir spręsti mūsų senstančios visuomenės problemas. Turi būti pritaikytas daugia disciplininis požiūris. Ypatingai Ypatingai reikia dėmesį kreipti moksliniams tyrimams. Mes turime laikyti vieną prioritetą. Tai yra, neturime pasitarnauti verslo interesams, bet piliečių, pacientų interesams. Ir Dabar daromas spaudimas Vokietijos valdžios institucijoms, e, nepaisant ES e, teisės aktų reikalavimų. Nepriklausomai nuo to, ar tai yra didelė ar maža įmonė, pirmiausia, turime rūpintis pacientų sauga. Labai ačiū. Dabar kitas kalbėtojas, viena minutė, ponia Satuhasi. Ačiū. Gerbiami kolegos. Uh, Pirmiausia, norėčiau šiltai padėkoti pranešėjai poniai Matijas už puikiai atliktą darbą. Alzheimerio lyga ir įvairios demencijos formos yra didelė našta visuomeniai. Tai yra e, žmogaus mokama kaina, taip pat finansinė kaina. Ir vien Alzheimerio lygos gydimas Europoje kainuoja kelis milijonus eurų. Tai daugiau nei pusantro karto daugiau nei kad kainuoja sumažinti e, šiltnamio efekto, efektą sukeliančių dujų sumažinimą 30 procentų iki 20 metų. Be to, pacientų skaičius e, per 40 metų padaug, padvigubės, todėl svarbu šią lygą kiek įmanoma anksčiau diagnozuoti ir užkirsti į kelią. E, reikia padaryti tyrimą, kaip įvairūs chemikalai da, įtakoja Alzheimerio lygą jos įsivystimą ir įvairius pacientus. Taip pat mes turime e, pritaikyti atsargumo principą ir tokių chemikalų naudojimą apriboti kiek įmanoma, pavyzdžiui, pesticidų. Ačiū, ponė Hasi. Ponas Uskir, vieną minutę. Dėkui vam, pane předsedo, pane komisaři. Ačiū pirmininkė, komisarė. Kalbėsiu apie Alzheimerio lygą. Žinome, jog tai yra pranešimas, bet teisėkūrinio akto pasiūlymo, um, manau, kad tai yra prieštaringa. Mes kalbame apie labai rimtą lygą, kuri turi labai svarbių ekonominių, socialinių padarinių ir tai yra labai rimta socialinė problema. Kalbant apie Europos gyventojų senėjimą, lygos atvejų skaičius taip augo, kad tai jau panašyja į epidemiją. Reikia kalbėti apie prevenciją, kad būtų galima mažinti susijusius kaštus, reikia galvoti apie geresnį sveikatos priežiūrą, turime galvoti apie geresnį gyvenimo būdą ir geresnį mokslo tyrimų koordinavimą bei bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taip pat galima galvoti apie didesnę paramą Alzheimerio lygos asociacijoms bei šeimoms, kur kurios prižiūri sergančiosius Alzheimeriu. Ačiū ponui Uski. Toliau vienai pusantros minutės ponas Filip Žiuvan. Monsieur le Président, mes chers collègues. Pirmininkė, brangus kolegos. Labai daug ką galima pasakyti apie Alzheimerio lygą, tačiau aš norėčiau susitelkti ties dviem aspektais. Pirmiausia, e, rimtų ligonių laikymas namie. Žinome, kad dėl medicinių priežasčių tinka nekeisti jų aplinkos. Jų aplinkos pakeitimas gali paaštrinti lygą ir užaštrinti simptomus. Taigi mūsų vienas iš prioritetų turėtų būti pacientui, kaip galima ilgiau leisti pasilikti jo įprastinėje aplinkoje. O tam reikia padėti šeimoms. Reikia padėti tiems, kurie padeda šeim, e, šeimoms, e, kad, kad jos neliktų vienas. Antras klausimas susijęs su mokslo tyrimais. Kodėl? Todėl, kad mes tikimės rasti vaistų nuo Alzheimerio o tam reikalinga atlikti mokslo tyrimusius darbus, tam reikia skirti daugiau pinigus, pinigų. Aišku, be jokios abejonės to reikia, tačiau prieš kalbant apie pinigus reikia pagalvoti apie jų panaudojimą e, kol kas buvo mokslo tyrimai e, labai padriki, nebuvo nustatyti prioritetai. E, o rytoj reikia, kad apie E, Alzheimerį kalbėtų įvairių sričių specialistai, neurologai, e, fizikai ir panašiai. Ir e, reikėtų laikytis tos programos, kuri buvo numatyta pirmininkaujant Prancūzijai. Norėčiau pasakyti pacientams ir jų šeimoms, kad viskas eina į priekį. Tegul turi jie pasitikėjimą, nes jie nebe vieni. Jie jau nebe vieni. mr president uh, can i thank the rapporteur and the shadow. ačiū pirmininke noriu padėkoti uh, pranešėjai, šešėliniams pranešėjams. Šis pranešimas dėl Alzheimerio yra labai svarbus. Mes žinome, kad aišku, čia įgyvenimo kompetencija yra valstybių narių rankose, tačiau Alzheimerio lyga yra labai svarbus iššūkis ateičiai. Mes žinome, kad dėl demencijos yra išauga labai uh, smarkiai neįgalumo priklausomybės lygis tarp pagyvensių žmonių. Dažniausiai demencijos pacientais rūpinasi su toktinis ar vaikai ir tai yra tiek emociškai, tiek ir fiziškai labai sunkus darbas. Todėl ko, į komisiją mes kreipiamės, kad jie pagalvotų apie geresnį sveikatos priežiūros sektorių, darbo vietų kūrimą 2010 metų strategiją. Labai svarbu sutelkęs dėmesį ne vien tik tai į mokslo tyrimų finansavimą ir geresnių vaistų paiešką, bet taip pat ir į prevencinės priemonės labai paprastas priemonės, kaip kad, pavyzdžiui, geresnė mytyba, sveikatos būdo pakeitimą. Mytyba yra labai svarbi, tarp kitko, kalbant apie Alzheimerį ir demencijas. Mes turime skirti lėšas į tolesnius tyrimus. Demencijos kaina ES yra 130 milijardų eurų 2005 metais. 19 milijonų žmonių, tai tiek sergantis, tiek artimieji patyrė tą kainą. Todėl reikia vis daugiau darbo įdėti į e, visą tai, kas yra susijęs su Alzheimeriu ir demencijomis. Herr Präsident, die Mitteilung und der Bericht sind sehr. Ačiū pirmininkė. Pranešimas yra labai geras. Noriu padėkoti Mm, poniai Matieš, mm, ponui Daly. Alzheimeris yra šių laikų rykštė. Į problema, kad mes labai mažai žinome apie jį. Mums reikia mokslo tyrimų, mokslo tyrimų, mokslo tyrimų. Mes turime suvienyti jėgas, todėl sveikinu komisijos mintį dėl inovatoriškų partnerysčių, dėl aktyvaus senėjimo. Aišku, kad Alzheimeriui čia irgi tenka atitinkama vieta. La, Prieš keliarius metus kova su vėžiu buvo išskirta į prioritetus, aišku, kol kas neįveikta, tačiau yra daug kas padaryta JAV. Mes lygiai taip pat turime tą padaryti ir dėl Alzheimerio dabar čia, kad galėtumėm užkirsti kelią šiai lygai, kad galėtumėm formuoti Europos mokslo tyrimų politiką turime sudaryti didelę komandą, kuri dirbtų dėl, kuri dėl, dirbtų dėl um, Alzheimerio. Nebreplas. Alzheimer. Ačiū pirmininkė. Alzheimerio lygos alijanso vicepirmininkė su Europos parlamente ir labai džiaugiuosi šio pranešimu, kurį parengė ponė Matijas. Yra e, čia aptarti labai svarbus dalykai, kurie e, yra tikrai prioritetiniai. Aš norėčiau labai trumpai išsakyti keletą pastabų. Visų pirma, prevencija ir ankstyva diagnostika turime visų pirma galvoti apie pirmuosius simptomus, kad pacientai galėtų gauti reikiamą priežiūrą ir gydimą kaip galima anksčiau. Turime galvoti apie bendras programas, kaip geriau panaudoti tas lėšas, kurias turime mokslo tyrimams. Reikia nuolat tai kartoti. 80 procentų atveju uh, kai eina kalba apie mokslo tyrimus, trūksta bendradarbiavimo ir todėl, aišku, darbas yra suskalitas, fragmentuotas. Tik geresni moksli, mokslo tyrimai mums leiks geriau suprasti, kokie, kokios yra Alzheimerio priežastys ir kaip geriau su jo kovoti. Tik noriu perspėti, kad per spontaniškus pasisakymus tik penkiems kolegoms galėsiu teikti žodį. Panas Mikolašik. Europos komisijos komunikatas apie Alzheimerį ir kitas demencijas pagerino požiūrį į lygos gydimą ir gerina socialinės sąlygas vis daugėjančiam pacientų skaičiui. Tai taip pat yra ir senstančios visuomenės rezultatas. Taip pat kalbama apie medicinos personalo mokymą, apie pagalbą šeimos nariams. Kiekvienais metais 1,4 milijonai demencijų atvejų yra e, nustatoma, o su tuo susiję klausimai yra ankstyva diagnozė, prevencija, taip pat pacientų orumas. Tai turėtų mus raginti imtis energingų veiksmų. Yra ir kitų veiksnių, kaip šeimos nariai, kurie patiria stigmatiz, socialinį stigmatizavimą. Ir todėl mes turime sugebėti atpažinti šeimos narius, kurie rūpinasi savo pacientais. Ačiū. Paleckis. Ponas Paleckis sveikinu pranešėjus kurie gerai padirbėjo. tenka pripažinti kad europos sąjungai senstant alzheimeris ir kitos demencijos formos plinta pavojingu greičiu. neretai šių ligų simptomai nėra teisingai nustatomi arba susigriebiama per vėlai ir ligoniai nesulaukia tinkamo gydymo. teisingas kvietimas demencijas paskelbti viena iš prioritetinių sveikatos apsaugos sričių tik kuo plačiau skleisdami informaciją didindami visuomenės supratimą apie lygą jos simptomus ankstyvus diagnozės būdus galėtume susidoroti su kylančia demencijos banga. deja daugumoje naujųjų europos sąjungos šalių jų tarpe ir lietuvoje demencijos ligonių priežiūros paprastai ypač nepatenkinamos. didžiausias krūvis dažniausiai tenka ligonių artimiesiems šeimos nariams valstybės turėtų įvertinti jų darbą ligonių slaugantiems artimiesiems pagal galimybes fiksuoti darbo stažą suteikti socialines garantijas. Thank you. Ačiū. Thank you. Um, I can take Mr. Mitchell on the blue card, but not, I'm afraid, Ponas Mičel nori galbūt mėlynosios kortelės žodį užduoti, bet negalėsiu suteikti jams žodžio per spontaniškus pasisakymus. Prašau. Alzheimer. Noriu tik pasakyti, kad kalbame apie Alzheimerį ir pagyvenusius žmonės, tačiau a, turėjau savo apygardą ir 48 metų vyro atvejį, kuriuo turėjo rūpintis jo pagyvenęs tėvas, kadangi tas jaunas vyras jau sirgo Alzheimerio lyga. Ačiū Jums už šią galimybę, kad a, pasakyti, kad aš tikrai tikrai remiu inovacijos e, dalykus, tačiau noriu pabrėžti, kad tai nėra vien klausimas susijęs su, su senėjimu. Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich werde zu der Petition sprechen. Seit 2000 Pirmininkė, noriu dėl peticijos klausimo kalbėti. Nuo 2007 metų rudens aš jau dirbu šio klausimo, aš parašiau klausimą komisijai, tikrai atsakymas buvo toli gražus nepatenkinamas ir sveikatos priežiūros ministerija ir kitos valdžios struktūros tikrai nepakankamai, nede, nedekvačiai atsakė. Ir ponė dalyką jūs pasakėte, taip pat rodo, kad jūsų nedomina šis klausimas. Galbūt laiko jums yra mažai, tačiau jūs atstovate politinį instituciją ir jūsų darbas yra būtent dirbti dėl visų piliečių ir rasti laiko visiems piliečiams jeigu jūs pažiūrėtumėt į tą gaminį, jūs puikiai suprastumėt, kodėl kai kurios įmonės nėra suinteresuotos, kad kažkas tai kitas siūlytų tai, tokį gaminį. Tai yra nedidelis plastikinis um, aparatas ir eina kalba iš tikrųjų apie visą mechanizmą. Pažiūrėkime į finansinius interesus, į lobistinę veiklą, kurio, kuri iš tikrųjų užkerta kelią nedideliai įmoniai patekti į rinką. Ir viskas yra akivaizdu. Taigi noriu paklausti jūsų, ar jūs esate esate pasirengęs pateikti mums visą informaciją, ar jūs esate pasirengęs lygiai taip pat tinkamai susitikti su Teisės reikalų ir peticijų komitetu, nevengti tų susitikimų ir diskusijų, kadangi piliečiai turi teisę į tai, kad, su, kad jų klausimais būtų dirbama tinkamai. Na, labai vėluojame ir dabar spontaniškų pasisakymų metu suteiksiu žodį penkiems kalbėtojams. Pirmiausia, Luka Čiževska, paskui ponė Blinkevičiūtė. Uh, ir uh, ponas Governor, ponas Auken ir ponas Bočiai. Pradėkime nuo uh, ponios Lukačievska. Ačiū, ponė pirmininkė. Vis daugiau žmonių uh, kenčia nuo seno amžiaus lygų ir pagal statistiką uh, ir labai daug žmonių, kurie yra virš 80 metų, uh, yra e, serga Alzheimeriu ir e, ši, šios lygos e, eigą galima būtų sušvelninti ir užkirsti jos progresavimą. 28 procentai Europos piliečių E, serga kitomis demencijos formomis. E, Lenkijoje yra apie 250 tūkstančių Alzheimerio lyga sergančių žmonių ir per 40 metų šitas skaičius patrigubėjęs ir e, tas skaičius kelia nerimą. Taip pat yra sociali, socialinių ir ekonominių šios lygos keliamų pasiekmių. Ir mes mums džiugu, kad šitą klausimą galime šiandieną aptarti. Mes, mums reikia mokslinių tyrimų ir informacinės kampanijos, kad galėtume pagerinti e, diagnozę. Iniciatyvoje dėl Alzheimerio lygos siūlomiems konkretiems veiksmams, jog būtina užtikrinti ankstyvą diagnozę ir gyvenimo kokybę, skatinti valstybių narių bendradarbiavimą keičiantis geriausia patirtimi bei klinikiniais tyrimais ir gerbti šia sunkia liga sergančių žmonių teises. kadangi europos sąjunga šiuo metu neturi pakankamai tikslių statistinių duomenų apie alzhaimerio ligos paplitimą būtina atlikti tyrimus kurie būtų grindžiami griežtais bendrais rodikliais. be to reikia investuoti į mokslinius tyrimus ir veiksmingas priežiūros sistemų programas. ypač daug dėmesio reikia skirti sveikatos priežiūros specialistams paslaugų teikėjams bei mokymui ir paramai šeimų gydytojams šeimoms kurie kasdien susiduria su alzhaimerio ligos atvejais. noriu pabrėžti kad kovojant su šia sunkia liga labai svarbu daug dėmesio skirti prevencijai ir stengtis kuo anksčiau nustatyti diagnozę. todėl reikia parengti prevencinę strategiją dėl alzhaimerio ligos kuri būtų susijusi su sveikesnės gyvensenos e, skatinimu žmonių informavimu apie šią ligą bei medicinos praktikos keitimusi. Ačiū už šią galimybę pasisakyti dėl Alzheimerio lygos. 44 tūkstančiai žmonių Airijai serga šią lygą, kuri tai, progresuoja ir tai ir tai reiškia, kad vis didesnės smegenų dalis bus pažeistos ir vis daugiau žmonių sirgs tą lygą ateityje. Taigi reikalingas geresnis koordinavimas ir apie es valstybių narių mokslo tyrimo srityje, aiškinantis šios lygos priežastis ir gerinant sveikatos priežiūrą. Aišku, kad didžioji našta priežiūros tenka šeimų nariams. 50 tūkstančių žmonių kasdien airiai rūpinasi savo šeimos nariais, kurie serga tame lygoje lyga. Ir ypač norėčiau pasveikinti tokius žmonės, Alzheimerio asociacijos narius, kurie atlieka tokį e, ypatingai svarbų darbą. Pone Aukin. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kreiptis į poną Daly. Štai mes kalbame apie tokį plastikinį aparatėlį ir jis susideda iš dviejų dalių. Štai tai yra pla, plastikos e, elementas, tarsi švirkštas, štai čia yra medikamentai ir e, tie du dalykai sudėdami į krūvą. Iš tikrųjų, e, visuomeniai būtų staupyta daug pinigų, jeigu būtų galima tą plastikinę aparatėlį naudoti vėl ir vėl. Uh, Manau, kad iš tikrųjų tai yra skandalas, jog e, komisija teigia, kad e, tokiam paprastam aparatėliui lygiai taip pat turi būti taikomi tokie patys griežti tikrinimo reikalavimai, kaip ir pačiam medikamentui, kuris yra naudojamas jame aišku, e, prietaisas turi veikti tinkamai, tačiau baisu yra tai, kad mes negauname aiškaus atsakymo šio klausimu, kai, to, kai tiek daug žmonių, tiek daug sveikatos priežiūros sistemų kenčia dėl to, kad tas paprastas plastikinis e, elementas nebuvo patvirtintas. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le malattie. Pone pirmininkė, brangus kolegos. Neurodegeneracinės lygos, ypatingai Alzheimeris, yra ES sveikatos apsaugos ryties prioritetas. Šis klausimas iš tiesų labai slegia tuos, kam tenka su tuo susidurti. Kaštai, kurie e, patiriami dėl Alzheimerio, yra labai dideli Ir tai liečia ne vien tik tais tuos, kurie serga Alzheimeriu, bet ir tuos, kurie rūpinasi ligoniais. Tad atsakymą europiniu mastu labai svarbu duoti kaip galima greičiau, numatyti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, derinti veiksmus e, tarp mokslinio, mokslinio sektoriaus ir mokslo tyrimųjų darbų, kad būtų finansuojami E, lygos nustatymo atvejai bei vaistai, kad informacija būtų keičiamasi tarp valstybių narių ir kad būtų ši lyga geriau pažįstama apskritai. Ačiū, žodis ponui daly. Okay. Ačiū, pirmininkė gerbėmi parlamento nariai. Dar kartą noriu padėkoti parlamentui ir tiems parlamentarams, kurie pasisakė už jų didžiulį ryštą dirbti vardan Alzheimerio lygos ir kitų demencijos formų. Komisija sveikina parlamento pranešimą rekomendacijas. Noriu pasinaudoti šią progą ir pabrėžti, jo komisija yra pasirengusi padaryti viską, kas jai priklauso dirbant dėl Alzheimerio ir kitų demencijos atmainų. Tai yra, aišku, senėjimo proceso dalis daugeliui ES piliečių. Todėl, manau, mums tenka kolektyvinė atsakomybė dirbti kartu, mažinti jiems tenkančią naštą ir užkirsti pasirūpinti pre, prevenciją bei gydimų šių lygų. Labai svarbu paremti valstybės narės, paraginti jas dirbti glaužiai su parlamentu dėl Alzheimerio ir kitų demencijos e, formų. Dabar dėl peticijos. Visų pirma, turiu pasakyti, atsakydamas į ponios Manzonį pareiškimą, kad komisijos darbas yra dirbti dėl piliečių aš turiu pasakyti, kad mano darbas yra dirbti dėl pacientų, atstovauti pacientams. Ir man kaip už sveikatos priežiūrą atsakingam komisarui yra labai svarbu nepakenkti e, piliečių sveikatai, ne, nesudaryti kažkokių kompromisų, dėl ko tai būtų pake, pake, jai būtų pakenkta, kad ne, nebūtų pasirinktas kažkoks trumpesnis, lengvesnis kelias, apeinant tinkamas procedūras, kurios yra skirtos užtikrinti, kad bet koks prietaisas, kuris taikomas e, medicinos tikslais būtų tinkamai e, patikrintas, kad jo sauga būtų užtikrinta. Čia klausimas yra ne kaip naudoti e, kažkokį tai medikamentą su kažkokio plastiko gabaliuku, kaip kad buvo bandoma pasakyti. Mm, čia esmė yra tokia, kad mums reikalingi klinikiniai įrodymai, jog šis gaminys yra saugus. Tam peticijos teikėjas, ponas Klein šiuo atveju, uh, kaip jau buvo paprašyta, turėjo atlikti klinikinius tyrimus su 24 pacientais. 24 pacientais. Tai yra tokio masto klinikinių tyrimų buvo reikalavima iš jo. Kodėl yra toks pasipriešinimas? Kodėl taip nenorima pateikti tokio klinikinio uh, tyrimo atlikimo? Čia klausimas yra. Mes turime klausti, ar šį e, gaminį galima naudoti visuotiniai plačiai, ar jį galima naudoti tik su konkrečiu medikamentu, ar jį galima naudoti su įvairiais medikamentais, ar e, šiems e, vaistams tokia atveju tuomet reikėtų skirtingos do, dozuotės, ar šis gaminys būtų pritaikytas skirtingoms dozuotėms naudoti. Aš kaip nespecialistas kelčiau tokius klausimus pats dėl tokio gaminio. Ir todėl, ir valdžios institucijos taip pat pačios kėlė tos klausimus ir reikalavo įrodymų, jog šis gaminys galės būti saugiai naudojamas plačiosios visuomenės rankomis. Yra tinkama procedūra, kur yra skirta užtikrinti gaminio saugai. Aš tikrai nepeidinėsiu tokios procedūros. Buvo paminėta, kad aš esu pažadėjęs šį klausimą išanalizuoti. Taip, aš pažadėjau išanalizuoti šį klausimą, aš jį išanalizavau gavau daug detalių apie šį klausimą. Aišku, tas detalės, tas, tą informaciją aš turėjau susirinkti iš kitų žmonių, kurie dirba komisijoje nuo 97 metų. Ir kai panas Klein paprašė sutikimo su manim ar su mano kabineto žmonėmis, aš iš karto sutikau e, surenkti tokį susitikimą. Mano biuro vadovas informavo, kad mes esame pasirengę su juo susitikti, pasiaiškinti šios klausimus. Jis atsintė mums atgal elektroninio pašto žinučią, kur prirašė labai daug visokių sąlygų, kur vienas iš pagrindinių sąlygų būtų, kad komisija perimtų visas išlaidas. Tai būtų ir skrydžiai, ir um, nakvynė Briuselėje šiam um, ponui ir visam jo personalui. Mes negalėjome sutikti su tokiamis sąlygomis. Now, finally, Mrs. Ačiū komisarui ir pabaigai ponė Matijas. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti visiems tiems, kurie e, kalbėjote apie mano pranešimą, tai yra Europos parlamento pranešimą dėl Alzheimerio ir kitų demencijos atmainų. Mes žinome, kad situacija yra tragiška. Mes žinome, kad šios lygos yra vis dar e, netinkamai diagnozuojamos, menkai diagnozuojamos. Noriu pasveikinti visų indėlį. Galbūt nepakankamai buvo pabrėžta, kad esmė yra pacientų orumas. Ne vien tik tai e, kalbame apie pacientus, kurie kenčia nuo šios lygos, bet taip pat kalbame ir apie jų šeimos narius ar atimuosius, kurie o, oficialiai ar neoficialiai rūpinasi savo e, sergančiais šeimos nariais. Ir aš džiaugiuosi, kad komisaras pritarė parlamento išsakytam susirūpinimui ir kad komisaras teigiamai vertina parlamento rekomendacijas ir kad žada jas įgyvendinti. Labai svarbu nepamiršti, kad šios priemonės yra būtinos kaip galima greičiau. Svarbu nevėluoti ir šio klausimu ir komisarė noriu pabrėžti, kad Europos piliečiai tikisi iš mūsų daug daugiau nei vien solidarumo ar moralinės užuojautos palaikymo. Jie tikisi iš mūsų konkrečių veiksmų ir priemonių. Taigi jie tikrai tikisi, kad komisija imsis iniciatyvos, kurios dėja parlamentas neturi, um, pateiks pasiūlymus įgyventi visus tos prioritetus, kuriuos mes čia akcentuojame tam, kad sergantis tomis lygomis ir jų šeimos šeimos nariai galėtų būti gydomi e, lygiai vienodai, kad galėtų gyventi oriai. Ačiū pranešėms, ačiū komisarui daly. Balsuojama bus rytoj. Dabar yra klausimų komisijai valanda. Mes vėluojame 28 minutėmis, pasistengsime